Denis Dormula. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Euh, Dormula n'est pas là. Ouais. Mhm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va. Labą dieną, gerbiami kolegos, pradėkime darbą. Pirmiausia, tai norėčiau atsiprašyti pirmininko vardu. Jisai negali šiandien pirmininkauti mūsų posėdžių, nes turi nedidelių sveikatos problemų ir noriu pasakyti, kad šiek tiek pasikeitė mūsų darbo tvarkė. Pridedame punktą 7.1, naujas punktas, tai yra pristatymas, kaip vyksta trilogas dėl direktyvos skirtos baudžiamosios teisės procedūroms, siekiant sustiprinti tar, tam tikrus aspektus, užtikrinant nekaltumo prezumciją ir galimybę dalyvauti savo procese. Toliau penktasis klausimas - pasikeitimas nuomonėmis dėl bendradarbiavimo ES su Turkija prieglopščio migracijos ir sienų valdymo srityje. Tai galiu pasakyti, kad ponas Ruet šiuo metu yra Turkijoje ir kai grįž galės papasakoti apie situaciją. Jei nieks neprieštarautumėt, tai tokią pakeistą darbo tvarkę tada tvirtintume. Matau, kad niekas prieštaravimų neturi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandien nėra vertimo į kroatų ir gaelų kalbas. Norėčiau pateikti šiek tiek informacijos dėl pranešėjų skirimo ponė Alessandra Musolinė yra paskirta pranešėja klausimų dėl susitarimo, dėl strateginio bendradarbiavimo, kovojant su e, organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu tarp Junktinio Arabų Emiratų ir Europos policijos biuro Europolo. Ir ponas Lorenzo Fontana yra pranešėjas klausimų dėl susitarimo dėl strateginio bendradarbiavimo tarp Bosnijos Hercegovinos ir Europolo. Pone Makovei, jinai dėl ponios Makoje pranešimas buvo uh, pakeistas pranešėjas dėl Euro, Europos prokuroro. Ir dabar noriu pakalbėti apie koordinatorių rekomendaciją dėl 50 straipsnio antros dalies. Tai yra 30 gruodžio koreperas patvirtino nekeisdamas supaprastintos procedūros su pakeitimais pagal parlamento darbo tvarkos reglamento 50 straipsnio antrąją dalį. Ir tai apima pasiūlymą dėl parlamento sprendimo ir tarybos, parlamento ir tarybos sprendimo, naikinančio tam tikrus e, teisės aktus susijusius su laisvės saugumo ir teisingumo erdve ir taip pat mm, kitas sprendimas yra parlamento ir tarybos sprendimas naikinančio tam tikrus teisės aktus politinio bendradarbiavimo srityje. Mm, kai tai susiję su uh, teismais ir baudžiamąją teisę. Ir trečiasis pasiūlymas yra uh, naikinti kai kuriuos teisės aktus, kurie susiję su policijos bendradarbiavimu teisminio bendradarbiavimo baudžiamosios teisės rytyje. Šiem trim klausimam pranešėjas yra Claude Morajas. Parlamente bus balsuojama 24 spalio. Kaip jau minėjau, ponas Ruet negali šiandien dalyvauti mūsų posėdėje, nes jis yra Turkijoje. Ir dabar noriu suteikti žodį poniai Martai Cigan, Europos komisijos strategi, bendrųjų klausimų strategijos direktorato direktoriai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau šiandien pakalbėti apie priemonės, e, kurios yra numatytos pagal Europos migracijos strategiją. Ir pradėsiu nuo skaičių. Paprastai skaičiai labai gerai atspindi situaciją. Nuo 2015 metų dabar yra atvykę 750 tūkstančių pabėgėlių į Europos Sąjungą. E, gegužės viduryje migracijos strategija buvo patvirtinta ir mes koordinuotai veikiame, spręsdami šią krizę. Norėčiau jum mm, pristatyti, kas yra pasiekta pagal migracijos darbo tvarkę, bet prieš tai pakalbėsiu apie pačią migrantų krizę. Pirmiausia, čia norėčiau pakalbėti apie politinį kontekstą, kuris yra uh, viena iš krizės priežasčių. Situacija Sirijoje ir Libijoje netolimoje ateityje vargiai pagerės ir ši krizė, su kuria susidurėme, nėra trumpalaikė. Ir čia neužtenka tik skubių priemonių. Gyventojai, kurie palieka Siriją dėl tokios situacijos ir toliau tą darys. Ir vis daugiau afganistaniečių labai tikėtina irgi paliks savo šalį dėl saugumo problemų toje šalyje. Viduržėme jūroje maždaug 6 tūkstančiai žmonių, viduržėme jūros regione maždaug 6 tūkstančiai žmonių kasdien mm, bando patekti į Europos Sąjungą. Tie skaičiai e, rūpjūčio mėnesį sumažėjo ir daugiausia tai yra žmonės iš Eritrėjos, Sudano ir kitų šalia esančių šalių. Rytoj prasidės viršūnių susitikimas Maltoje, Valetoje. Ir tas viršūnių susitikimas labai tikiuosi ras atsakymą, kaip spręsti šią krizę ir kaip stiprinti mūsų bendradarbiavimą su Afrikos šalimis. Tas Valetos viršūnių susitikimas yra labai svarbus bendradarbiavimui su Afrikos šalimis, bet tai yra to bendradarbiavimo pradžia. Mes su Afrikos partneriais jau esame užmesgę kontaktus ir mūsų bendradarbiavimas remiasi dvišaliais ir regioniniais sustarimais rabato proceso, rabato procesų. Taigi, tas bendradarbiavimas neprasideda nuo nulio, bet labai tikiuosi, kad Valetos viršūnių susitikimas duos apčiuopiamų e, šio bendradarbiavimo rezultatų ir bus numatyti konkretus projektai ir jų rezultatai, kuriuos galėsime kartu vykdyti. Visi žinome, kad mm, krizės centras pasistumėjo į rytinę viduržemio mm, jūros rajono dalį Ir dabar šitas kelias yra mm, tas kelias, kurio daugiausia migrantų plūsta. Komisija e, du komunikatus ir du įgyvendinimo dokumentų pa, pa, paketus yra pateikusi gegužės pradžioje ir rugsėjo pradžioje. Aišku, kad tos skubios priemonės tai buvo žmonių gelbėjimas viduržėme jūroje ir sutikimas, susitarimas padalinti tarp ES valstybių narių 160 tūkstančių pabėgėlių. E, spalio pradžioje šioje, šioje, šiame komitete buvo posėdis, kuriame dalyvavo DJ Home, Home generalinio direktorato atstovai. Šie klausimai buvo svarstomi, o dabar Šiandien norėčiau Jums pristatyti komisijos komunikatą, kuris buvo pateiktas 14 spalio ir kuris kalba apie pasiektą pažangą įgyvendinant prioritetinius veiksmus. Patys svarbiausi elementai yra tie įvykių centrų dalykai ir pabėgėlių perskirstimo schema. Tos dvi e, perskirstimo sistemos jau duoda savo rezultatų. E, tas karštasis taškas Lampedūzoje dabar pilnai veikia ir vis daugiau tokių, dar daugiau tokių taškų yra kūriama Italijoje ir Graikijoje, Graikijoje Lesbo saloje, Kijos, Samos, Kos ir Leros e, yra tie centrai, kurie pilnai pradės veikti lapkričio pabaigoje kalbant apie tai, kiek žmonių čia atvyksta. 105 žmonės iš Italijos buvo perkelti ir 30 žmonių iš Graikijos. Taigi, pirmasis žingsnis jau padarytas, bet aišku, kad šį procesą reikia spartinti. Ir dabar jau turime rimtai užsimti įgyvendinimo priemonėmis. Tai yra pirmoji patirtis, kuri e, atskleidė ir nemažai problemų, silpnų pusių, bet tos silpnosios pusės, tai aišku susijęs su to, kad šitas procesas tik prasideda, mes turime išmokti pamokas, e, problemos yra aiškios ir turime dabar jas spręsti. Kokios yra tos problemos? Pirmiausia, tai registracija ir laikymasis Eurodak nuostatų rytų viduržėmio jūros kelyje ir EASO e, tenka labai didelis spaudimas, tik tai 43 procentai prašymų yra e, sutvarkomi. Ir šie konkretūs dalykai yra labai svarbus ir mes turime toliau dirbti. E, taigi tų įvykių centrų, hotspots, pilnas veikimas e, yra labai svarbus, kad galėtume sustiprinti mm, tą registracijos ir piršto ant spaudų ėmimo e, sistemą. Ir tuo būdu tose vietose turime aktyviai veikti ir užtikrinti, kad visi tie įvykių centrai pilnai veiktų iki lapkričio pabaigoje. Ta numatė ir vadovų taryba. Mes norime ne tik mm, trumpalaikių priemonių, bet ir ilgalaikių priemonių ir dėl to esame pasiūlę tą krizinį perskirstimo mechanizmą. Parlamentas yra viena iš teisėkuros institucijų e, šiuo klausimu ir norėčiau, kad pas jūs parlamente kuo greičiau prasidėtų diskusijos dėl to. Taip pat yra ir kiti būdai padėti valstybėm narėm Spalio komunikatas yra tos pačios struktūros kaip ir rugsėjo komunikatas. Ir čia noriu pasakyti, kad planuojame tris kart padidinti mūsų pajėgas jūrose, e, taip pat sustiprinti Poseidono ir Tritono Frontexo operacijas. Valstybės narės dabar skatinamos teikti papildomų išteklių Poseidono ir Tritono operacijoms, Eunaformed operacija, apie ją galiu pasakyti, kad dabar perėjome iš pirmojo etapo, kuris buvo susijęs su keitimus informacija ir duomenų rinkimu, į antrąjį etapą, o antrasis etapas yra laivų atvirose jūrose hm perėmimas, kad mm, prekiautojus, kad būtų galima mm, taikyti baudžiamasias priemonės prekiautojams žmonėmis. Ir tai labai svarbu įgyvendinant ES prieglopščio politiką. Italija dalyvavo dešimtyje gražinimo operacijų, kurias vykdė Frontexas ir pagrindinės kryptis buvo Nigerija ir Albanija. Taip pat mm, bus peržiūrėta Frontexo teisinė bazė, kad Frontexas galėtų e, užsimti ir sienų valdymų, ir gražinimo politikos įgyvendinimo. įgyvendinimu. Ir tas atspindėta bus komisijos e, darbo programos 16 metams komunikate. Dabar norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Ir čia spalio pradžioje vyko aukšto lygio konferencija rytų viduržėmio vakarų Balkanų kelių klausimų. Mm, norime, kad šalis partnerės aktyviau bendradarbiautų su ES. Šis mm, susitikimas buvo labai svarbus, nes e, e, jame dalyvavo vakarų, Balkanų šalis, Turkija, Jordanija, Libanas ir e, diskusijose didelis dėmesys buvo skirtas konkrečiam operatyviniam bendradarbiavimui ir paramai Jordanui, Libijai ir Turkijai, tvarkantis mm, su pabėgėliais jų šalise, sprendžiant pabėgėlių problemas jų šalise. Taip pat spalio pabaigoje buvo viršūnių sustikimas skirtas Balkanų šalims ir tam, kad dabar ta krizė persimetė į rytų viduržėmio jūros rajoną ir buvo paminėta Mm, vadovai sutarė dėl 17 punktų veiksmų plano ir dėl tų priemonių ir veiksmų, kurių reikia imtis netidėliojant, netidėliojantinai. Ir šio mm, operatyvinio mm, plano vienas iš rezultatų jau yra tas, kad turime videokonferencijas kiekvieną savaitę su visomis dalyvaujančiomis šalimis, mm, stebimi migrantų srautai. Dar vienas konkretus deklaracijos dalykas, punktas yra 400 mm, policijos pareigūnų e, nusintimas į Sloveniją ir visa tai yra jau padaryta. Ir dabar labai svarbu dar uh, Mm, siekti pritraukti daugiau finansų, taip pat ir iš tarptautinių finansinių institucijų. Ir dabar taip pat norėčiau dar vieną deklaracijos dalyką paminėti. Tai yra stiprinimas bendradarbiavimo su Afganistanu, Bangladešu ir Pakistanu gražinimo srityje. Vakar, kaip jūs gerai žinote, vyko neįlinis vidaus reikalų ministrų susitikimas. Jisai pasižiūrėjo, apibendrino uh, tą, kas įvyko per praėjusias savaitės ir sutarė, kad reikia pagreitinti tų karštųjų taškų mm, įgyvendinimo procesą ir migrantų perskirstimo procesą ir valstybės narės skatinamos įgyvendinti savo prisimtus įsipareigojimus, taip pat ir teikiant paramą EASO bei Frontexui. Vakarykštis vidaus reikalų ministrų sustikimas buvo labai svarbus, nes buvo įvertinta, kokia yra situacija ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia stiprinti mm, prieglopščio prašytojų mm, ir prekiautojų žmonėmis informavimą ir pateikti visą informaciją, kokios yra jų teisės ir prievolės. Ir pagrindinė prievolė yra, kad m, mm, toje vietoje, kur m, mm, kerta ES sieną, jie privalomai turi būti registruojami. Komisija taip pat e, dirba siekdama stiprinti bendradarbiavimą su Turkija, bet kaip jau minėjau, mūsų generalinis direktorius dabar yra Turkijoje, rengia komisijos vicepirmininko mm, vizitą ir, mm, kaip jau minėjo pirmininkė, vyks atskiras susitikimas su mūsų generaliniu direktoriumi. Ir dar trumpai norėčiau pakalbėti apie finansinę paramą žinote, kad numatyta įprastinė struktūrinė finansinė parama per migracijos ir integracijos fondą bei vidaus saugumo fondą. Tas vyksta per nacionalinės programas struktūruotai, bet taip pat galime ir greitai pasinaudoti netidėliotinų priemonių netidėliotino finansavimo rezervo fondų, jei to prireiks. Ir čia valstybės narės turi pateikti prašymus, jau Graikija, Suomija, Vengrija yra tokius prašymus pateikę. Ir yra prašoma 39 milijonų eurų Taip pat yra konkreti pinigų suma numatyta kandidatėm šalim. Čia turiu galvoje Serbiją ir Firom. Tai čia yra 10 milijonų eurų numatyta pagal šią priemonę e, padėti vystyti šių šalių administracinės ir operatyvinės struktūras. Ten aktyviai veikia nevyriausybinės organizacijos, joms irgi mm, parama numatyta šioje sumoje. O kalbant apie netidėliotinas priemonės, yra ir pilietinės saugos mechanizmas. Tai yra Europos Sąjungos viena iš priemonių. Ir šią priemonę galima aktyvuoti šalims Serbijai, Slovenijai ir Kroatijai. Jos jau yra prašę lėšų iš to mechanizmo ir Vengrija yra irgi prašiusi to. O kalbant apie e, finansinę galimą paramą ir finansinius instrumentus, kuriuos galima naudoti, tai yra patikos fondai, Pirmiausia, Sirijos kriziai numatytas patikos fondas, Afrikai yra numatytas patikos fondas. Mm, ir šie dalykai bus svarstomi valetos viršūnių susitikime. Šios priemonės yra svarbios ne tik dėl to, kad teikia lėšas, bet dėl to, kad valstybės narės gali prisidėti, dalyvauti tose fondose, prisidėdamos savo lėšomis. O dėl ES teisės aktų įgyvendinimo per koordinatorių posėdį jau tą svarstėme ir komunikato priedė rasite mm, prieglopšio prašymo ir gražinimo bylų pavyzdžius. Noriu pasakyti, kad DJ Home, Home generalinis direktoratas, imasi visų įmanomų priemonių sprendžiant šią migracijos krizę vykdome pažeidimo procedūrą, taip pat bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad padėtume joms ir kad tą, kalbant apie pažeidimo procedūrą, kad tą paramą galėtume steigti kuo anksčiau. Palaikome nuolatinį ryšį su valstybėmis narėmis, prašome iš jų konkrečios informacijos, nuolat kalbamės ir jei pastebime, kad valstybės narės ką nors netinkamai daro, tai tada vykdome tas procedūras, kurias numato sutartis. Taigi, manau, kad pristačiau jum pagrindinius spalio komunikato mm, dalykus. Tiek norėjau pasakyti, mm, pristatydama situaciją. Dėkoju Europos parlamentui už tai, kad aktyviai dalyvauja šiuose procesuose ir bendradarbiauja su mumis ir manau, kad mums pavyks susitarti ir dėl teisės aktų, kurie yra svarstomi šiame kontekste ir noriu dar kartą pabrėžti, kad komisija pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu, išklausyti jūsų komentarų, nežinome, kad palaikote glaudžius ryšius mm, vietose, kad daug kur lankotės, turite tiesioginių ryšių Taigi, jei mm, suteiksite mum kokios papildomos informacijos, tai labai būsime už tai dėkingi. Bet noriu Jūs užtikrinti, kad tikrai visi komisijos darbuotojai daro viską, kad mm, galėtume spręsti iškilusias problemas dėl šios krizės, bet krizė nėra tipiška ir šiek tiek užtruks, mm, kol galėsime iš jos išeiti. Ir čia nekalbame apie tik trumpalaikių priemonių naudojimą. Mūsų bendras darbas, manau, tik mm, mus praturtins ir mm, ta patirtis įgalins e, spręsti ateityje iškilsiančius migracijos klausimus. Linkiu visiems mums sėkmės sprendžiančios problemas ir laukiu jūsų komentarų ir klausimų. Merci, Madame Sigan, de cette... Dėkuoju, poniai Sigan, už patiktą informaciją susijusią su priemonėmis, kurias pasiūlė komisija. O dabar pradėsime nuo pono Garcija Demera, prašau. Muchas gracias, señora presidenta escuchado con, con mucha atención. Dėkuoju pirmininkė, aš su didžiuliu dėmesiu klausiausi informacijos, kuri buvo pateikta ponios Sigan. Aš turiu daug labai klausimų, kuriuos norėčiau pateikti, bet apsiribosiu tik vienu klausimu. Aš nežinau, ar tai buvo sąmoningai ar nedaroma. daroma žinios tikrai nėra labai pozityvios, bet aš negirdėjau, kalbant ponios Igan, apie e, pabėgėlių paskirstimą tarp valstybių narių. Aš girdėjau, kalbant apie gretutinius klausimus, panašius į tai, bet konkrečiai apie pabėgėlių paskirstimą nebuvo kalbama. Aš norėčiau sužinoti, kiek, kokie asmenys bus paskirstyti, uh, ir kaip vyks dinamiškai visas tas procesas e, paskirstimo. Turime apie 20 tūkstančių e, žmonių, kurie yra perkelti, kuriuos reikia paskirstyti. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt, pateiktumėt tikslę informaciją šio klausimu. Man tikrai reikia išgirsti tą informaciją. Taip pat norėčiau sužinoti, uh, koks jūsų tikslas, kalbant apie pabėgėlių paskirstimą. Ačiū, ponė Dėmerė, dabar socialistų rinkos atstovė. Ačiū pirmininkė už patikslinimą darbo atverkės, kuris skirta migracijos klausimams. Šiame etape mes išgirdome, jog yra daug priemonių, daug operatyvinių veiksmų imtasi. Ir dabar visus tuos planus reikia perkelti į konkrečius veiksmus. Gal jūs galėtumėt patikslinti šiandien daugiau tuos dalykus, nes mes stebime tam tikrą inerciją, kuri reiškėsi tarp kai kurių valstybių narių. Mes norėtumėm išgirsti tikslesnę informaciją, kaip bus toliau dirbama. Kaip sakė E, komisijos vicepirmininkas artėja žiema ir sąlygos pabėgėliams labai pasunkės. Mes norėtum žinoti, kaip bus sprendžiamos tos problemos. Aš turiu keturis klausimus dėl papildomos informacijos, dėl jūsų pasiūlymo. Pirmas susijusi su mm, vadinamaisiais karštaisiais taškais, hotspots. Tai tikrai kelia didžiulį susirūpinimą. Jūs pateikėte tam, tikras, tam tikrą papildomą informaciją apie tuos karštuosius taškus, taip pat tam tikras nuorodas apie rašytinę informaciją apie tuos e, taškus, tačiau aš norėčiau aiškios, tikslios informacijos, kaip visai tai veikia, kokia yra struktūra, kaip yra registruojami pabėgėliai, kaip jie yra įkurdinami, apgyvendinami ir taip toliau. Aš Prancūzijoje mačiau reportažą apie registravimo sistemą ir buvau nustebinta, nes jeigu gerai supratau, yra dviguba registracija, yra oficiali ir dar papildoma registracija ir atrodo, kad ta antroji registracija, nežinau, ar čia Graikijoje tai vykdoma, e, ir tai vykdoma nevyriausinių organizacijų iniciatyva, kad jinai yra greitesnė, mažiau laiko užtrunkote registraciją. Ar jūs galėtumėt mums tiksliau pateikti informaciją apie gražinimo veiksmus? Frontexas turi galiojimus, šią prasme gal galėtumėt papildomos informacijos išsamesnės suteikti. Jūs paminėjote 40 laiškų, prašymų prieglopščių. Valstybės narės taip pat pateikė jums e, prašymus dėl pabėgėlių prieimimo. Mes norėtum žinoti tą informaciją tiksliau. Toliau. Jūs e, galbūt neteisingai supratau, bet jūs e, sakėte, jog yra sunkumų dėl pabėgėlių, nes ne visi tie pabėgėliai turi teisę būti apgyvendinti ES, nes jie nėra iš tų šalių, kurie atitinka reikalavimus. Dėkuoju toliau, ponė. Thank you. And thank you for... Dėkuoju. Dėkuoju jūsų pranešimą. Visada įdomu šias temas e, aptarti su jumis. Tikrai mes gyvename labai sunkiais laikais ir daug ką reikia išspręsti. Visų pirma, turime ištikrinti ES patikimumą, nes e, jis yra kvestionuojamas. Kalbam apie žmonių, kiek jie, koks skaičius žmonių yra paskirstytas ar valstybių narių, bet jis yra netleistinai mažas tas skaičius žmonių. Aš norėčiau sužinoti, kodėl taip yra, kas, kokia yra priežastis, kad taip vėluojama ir kodėl valstybės narės neprisėjama uh, E, įsipareigojimų, tiksliau nevykdo prisimtų įsipareigojimų, ką planuoja komisija ta, daryti, siekiant užtikrinti, kad pabėgėlių paskirstimo programa veiktų. Kalbam apie labai didžiulius skaičius pabėgėlių. Iki šiol mes priemėme apie 190 tūkstančių pabėgėlių. Tai yra daugiau nei 160 e, tūkstančių nei buvo, e, dėl kurių buvo susitarta. Mes turime kalbėti apie sąžininką atsakomybės dalymąsi tarp valstybių narių. Noriu sužinoti iš komisijos, kokių žingsnių imtasi dabar dėl Švedijos pateikto prašymo dalyvauti pabėgėlių paskirstimo sistemoje, kad būtų galima suteikti pagalbą Švedijai. Tai yra svarbiausias mums klausimas, kurį kelia piliečiai mano šalyje. Ir aš iš tiesų norėčiau žinoti, norėčiau gauti atsakymą, ką komisija daro šiuo metu. Pabėgėlių klausimų. Ačiū. Toliau ponia Ferrara. Grazie Presidente. Sì, sicuramente. Ačiū pirmininkė. Taip, mes iš tiesų labai atsiliekame nuo tų iniciatyvų, kurios yra priimtos įgyvendinimo. Mes e, tikimės pasiūlymų iš komisijos dėl Dublino reglamento e, keitimo ir peržiūrėjimo. ir kol kas pabėgėliai tiesiog užsibūna, užsilieka pirmoje atvykimo šalyje. Ir tai yra didžiulė našta toms šalims, priemant pabėgėlius ir prieglapšio prašytojus. Mums tikrai kelia susirūpinimą dėl didelių pabėgėlių skaičių, dėl skeptiško valstybių narių požiūrio, dėl pabėgėlių paskirstimo, dėl karštųjų taškų. Yra labai daug skepticizmo uh, dėl to, ar solidarumas veikia tarp valstybių narių. Ačiū dabar, ponia Maier, prašau. Ačiū. Dank u, voorzitter. Vandaag bespreken we de stand van zaken van de aanpak van de Europese. Dėkuoju. Šiandien mes kalbame apie tai, kaip Europos Sąjunga sprendžia migracijos krizę. Galėčiau padaryti tik vieną išvadą. Nėra tinkamo atsako Pastaruosius mėnesius buvo sušauktas ne vienas viršūnių susitikimas, bet problemos išlieka, vis daugiau pabėgėlių e, e, plūsta Europos Sąjunga ir jų skaičius auga. Ir tarp migrantų gali būti ir teroristų. Ši migracijos krizė dar kartą parodo, kad sprendimų negali priimti išrinkti biurokratai, neišri, neišrinkti, o paskirti biurokratai e, Briuselyje. Sienos turi būti uždarytos, imigracija ir migracijos klausimai yra nacionalinės kompetencijos klausimai. ES čia neturi kompetencijos. Turiu keletą klausimų vyksta, e, per, vyks delegacija į Turkiją per ateinančias kelias dienas, o galėtume daugiau pasakyti, kokia yra dabartinė padėtis, kokie klausimai bus svarstomi tose dėrybose ir kada mes galime tikėtis rezultatų. Antras klausimas yra toks. Daug žmonių atvyksta į Graikiją ir Italiją tie žmonės netitinka reikalavimų dėl pabėgėlių paskirstimo programų ir jie turėtų būti e, nusisti atgal į savo kilmės šalis. Dėkuoju dabar ponė Spinelį. Grazie, prezidente. Prima... Ačiū, pirmininkė. Prieš e, kalbant apie karštosius taškus, kurie kelia daug problemų, Reikėtų kalbėti apie kitą labai rimtą situaciją. Noriu atkreipti komisijos dėmesį į Graikijos padėtį. Komisija tvirtina, kad jau pradėta pagalbas, pagalba, kuri buvo pažadėta Graikijai, Graikija patiria didžiulį spaudimą, Mes visi puikiai tai žinome, kokie yra migrantų srautai į Graikiją. Tačiau komisija nustatė sąlygas, pagal kurias pinigų panaudojimas yra neįmanomas. Pagal tas sąlygas Graikijos institucijos turi atitikti tam tikras sąlygas, tai yra prie, pabėgėlių prieimimo centrai turi atitikti tam tikrus standartus. Ir tik tuo met e, pinigai bus kompensuojami, išleisti pinigai bus kompensuojami. Tačiau tai rodo visišką nesupratimą tos ekonominės krizės, kuri šiuo metu yra Graikija. Graikija negali neturi lėšų įrengti standartus atitinkančių primimo centrų, Graikijai reikia kad, lėšų, kurie būtų sumokėti į Graikijos bankų sąskaitas, kad galėtų panaudoti iškart tas lėšas. Graikija turi pateikti ataskaitas dėl lėšų panaudojimo, kurios turėtų, tas, tas ataskaitas turėtų įvertinti komisija. Bet mes kalbam apie labai skubius, netidėliotinus e, klausimus. Aš norėčiau labai tikslaus atsakymo, skubaus atsakymo. Dabar grįžtu prie karštųjų taškų. Ar dar turiu laiko, ar dar galiu apie tai pasisakyti? Taip. Italijoje karštieji taškai patiria sunkumus. Komisija rekomenduoja, kad valstybės narės pasirūpintų ekspertais ir tie ekspertai turėtų būti komandiruojami ilgam laikotarpiu. Čia reikia užtikrinti bendradarbiavimą su Frontexu. Norėčiau komisijos atstovės paklausti, ar tas ilgalaikio komandiravimo reikalavimas yra suderinamas su karštųjų taškų trumpalaikio egzistavimo samprata. Pagal 78 straipsnio trečią dalį sutarties čia kalbama apie skubos priemonės, o komandiravimas ekspertų skamba kaip ilgalaikė priemonė. Ar tai reiškia, kad karštieji taškai taps ilgalaikiai ar nuolatiniai pabėgėlių sulaikymo centrai? Tuomet nebeliks e, to skubumo šio klausimų sprendimo. Bet kokie sprendimai, kurie bus primami, jie bus primami be bendro sprendimo su Europos parlamentu. Tuos sprendimus priims komisija visiškai viena tuo ir baigsiu, jau pakankamai kalbėjau. Dabar ponė, dėkuoju ponai Spinelio, dabar prašau kolegų laikytis e, kalbėjimui skirto laiko. Dabar ponė Cheminės Piserį ir pasisakys, prašau. Ačiū. Aš uh Manau, kad daug kas jau buvo pasakyta šią temą. Mes gauname tikrai pakankamai nemažai informacijos apie pabėgėlių registravimą ir girdime, kad labai daug pabėgėlių atsisako duoti pirštų anspaudus ir nori pasirinkti, į kurią šalį vykti. Kaip spręsti šias problemas? Mes kalbame apie sulaikymo centrus, maksimalų laikotarpį, kiek žmonės gali juose gyventi, tai yra 18 mėnesių, reikia sprendimo, kaip sakė kai kurie kolegos. Viduržėmio jūros šalis, tokios kaip Graikija, turi atlaikyti didžiulį spaudimą, kaip mes galime ir turime parodyti solidarumą ir padėti. Negalima tiesiog įsteigti karštųjų taškų tose šalise, e, neužtikrinant e, tinkamo finansavimo, kai dėl perkelimo. Šis procesas vyksta labai lietai ir Dar vienas svarbus elementas, kurį norėčiau paminėti, tai visuomenės nuomonė, žmonių nuomonė apie um, pabėgėlių centrus, apie laikymo centrus. Ir uh, dar vienas klausimas, ką uh, daryti artėjant žiemai. Televizijų kanalai tikrai rodys dar žiauresnius vaizdus negu dabar. Dėkui, ponė pirmininkė, turiu keturis klausimus, nes laiko nėra daug. Uh, praėjusią savaitę mačiau per žinias, kad komisija, nežinau ar tai oficiali informacija, ar jinai nepatvirtinta, numatė, kad bus 3 milijonai papildomų mm, pabėgėlių 16 ir 17 metais. Ar ta informacija yra tikra, kuo jinai paremta, ar esate numatę tada atitinkamus reagavimo scenarius? Antras klausimas dėl įvykių centrų, hotspots. Prisijungsiu prie tų klausimų kurie jau pateikti, žinome, kad daugelis pabėgėlių atsisako būti registruojami tame įvykių centre, kas tada būna su tai žmonėmis, kokios tada laikotės e, politikos, ką darote. Jūs taip pat sakėte, kad nedaug pabėgėlių atvyksta iš tų valstybių, valstybių, kurios atitinka reikalavimus. Kokius reikalavimus? Perkelimą Europos Sąjungą reikalavimus ar kokius? Toliau dėl Afrikos šalių yra numatytas biudžetas skirtas e, bendradarbiavimo su Afrika Mm, programoms, bet kaip jūs planuojate įtraukti valstybės narės į tą sistemą, kad jos pasiūlytų, mm, kad jos įneštų savo finansinį indėlį. Ir paskutinis klausimas, kada mm, planuojate pasiūlyti naują Frontexo veiklos teisinį pagrindą, nes, kiek supratau, norite išplėsti Frontexo įgaliojimus sustiprinti e, jo vaidmenį karštosio taškose ir taip pat norite, kad Frontexas įgyvendintų gražinimo politiką. Tai kada planuojate tą naują teisinį pagrindą e, Frontexo veiklai pasiūlyti? Tai tokie mano klausimai. Dėkui. Dabar, pronė, e, dabar ponė Keller. Jinai mūsų pranešėja šią temą buvo prašom. Ačiū, aš galiu sureaguoti į kai kurias kolegų pas, pastabas, ką tik buvo pasakyta, ką daryti su tais, kurie nenori registruotis, bet yra priešingai eilės, yra prie registravimo centrų ir trūksta pajėgumo registravimo. Iš tikrųjų, visi pabėgėliai nori būti užsiregistravę, tiesiog klausimas, kaip tai padaryti veiksmingiau. Taip, tai tiesa, pabėgėliai visur nori užsiregistruoti. Galite įsitikinti patys, yra iš tikrųjų žmonės desperatiškai bando patekti e, į registravimo centrus, bet e, registravimo procesas yra lėtas. Ar mane verčia neteisingai, ar kažkoks yra nepasitenkinimas salėje, bet e, aš sakau, kaip yra kodėl žmonės yra neperkeliami, tai priklauso nuo to, kokius įsipareigojimus prisėmė valstybės narės, e, Vokietija, pavyzdžiui, pasisiūlė priimti 10 žmonių, bet jeigu mes turime 12, 12 žmonių šeimą, tai aišku, vietų nepakanka. Ir dar turime galvoti apie tai, kad valstybės narės labai ilgai sprendžia, e, lietai priima sprendimus dėl realaus perkelimo, tai ką daryti tiems pagėgėliams, kurie turi laukti du mėnesius ar panašiai mm, ir nežino, į kurią valstybę narį galiausiai bus perkelti. Tai yra problema, kurią skubiai reikia spręsti. Noriu paklausti komisijos, e, kokiu veiksmu įmamasi e, siekiant užtikrinti teisėtą legalų atvykimą į ES, nes šimtai žmonių žūna jūroje. Ir Noriu priminti, kad mes skiriame papildomai lėšų Frontexui, kad vykdytų gelbėjimo operacijas jūroje ir tos lėšos panaudojotos um, užtikrinti daugiau laivų, uh, daugiau uh, personalo, bet Frontexo misija yra stebėjimo misija ir galiausiai mm, kitų šalių po, policija prašoma pasitelkiamas dar ir policijos e, pajėgos gelbėjimo operacijose. Aš nežinau, ar visiems tinka, kad taip turėtų būti, bet galbūt reikėtų veiksmingesnių sprendimų šioje srityje. Ačiū, ponia Rimbek. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad man kelia didelį susirūpinimą padėtis Švedijoje, kaip pasakė Cecilija Vikstrom, e, 190 pabėgėlių atvyko jau į mūsų šalį ir mūsų ministras pirmininkas e, prašo, kad dar 50 tūkstančių būtų priimta kitose šalyse. Partija, kuriai aš atstovauju, pasisako už sienų kontrolę. Bet ES vadovaujasi Dublino reglamentu ir dėl to e, susidarė tokia padėtis. Karštieji taškai, hotspot e, sistema yra įsteigta e, siekiant padalinti, paskirstyti 60 tūkstančių žmonių, kol kas perkelta tik 135, iš jų 90 atsidūrė Švedijoje. Kalbame apie lėšas, apie tai, kad e, trūksta finansinių priemonių ir kad valstybės narės turėtų prisidėti prie finansavimo. Bet valstybės narės turi skirti lėšų pabėgėlių prieimimui, tik kaip valstybių narių galima dar prašyti papildomų lėšų. Mes taip pat turime pasaulio maisto programą ir kitas panašias programas, kurioms taip pat neskiriamas pakankamas finansavimas. Taigi reali pagalba nėra įgyvendinama. Aš nenoriu, kad man būtų suteiktas žodis po e, to, kai pasisakė Švedijos kraštutinės dešinės partijos atstovė. Aš, man visada suteikiamas žodis po šios partijos atstovo. Aš e, vertinu komisijos e, veiksmus ir poziciją pabėgėlių krizėje ir pirmininkas Junkeris aiškiai pasisakė apie valstybių narių įsipareigojimus ir tai, ką papildomai reikėtų padaryti. 160 tūkstančių e, žmonių buvo paskirstyti ir iš tikrųjų kai kurie jų buvo perkelti iš Italijos į Švediją. Ir laikas kalbėti apie padėtį Švedijoje. Viename Švedijos mieste yra statomos palapinės ir traukiniais atvyksta labai daug pabėgėlių ir beje tame mieste priimama daugiausia nepilnamečių pabėgėlių ir siekime užtikrinti žmonių orumą. Švedijoje e, yra viena geriausiai išvystytų prieimimo sistemų, tačiau e, pajėgumai irgi yra nepakankami. Mm, vyriausybė prašo pagalbos daro, ką gali, bet yra nesuvokiama, kodėl visos papildomos priemonės, kurias e, taiko komisija, yra skirtos tik e, atvykimo šalims ir tranzito šalims. Žinome, kad Dublino reglamentas e, neveikia, labai nemažai pabėgėlių dėl įvairių priežasčių neužregistruojami, pabėgėlio prieklupščio prašytojai nenori duoti pirštų ant spaudų, bet e, Švedija yra ir atvykimo šalis, ir prieimimo šalis, taigi turi spręsti dvigubus iššūkius ir susijusius su atvykimu registravimu ir galiausiai su pabėgėlių integravimu, įtraukimu į darbo rinką ir mokyklų užtikrinimo nepilnamečiams. Taigi kaip komisija mm, reaguoja į šią e, padėtį. Ar bus įtraukta Švedija į perkelimo sistemas ateityje, ar numatomi karštieji taškai ir Švedijoje, ir ar yra papildomų priemonių, kurias e, ketintumėte skirti nelydimiems nepilnamečiams. Tokie mano klausimai. Ir mm, dar ta paskatų ir nuobaudų sistema, jeigu taip galima pasakyti. Pirmininkas Junkeris plenarinėje paskelbė, kad eurozonos šalis e, turėtų padėti papildomų pastangų e, dabartinėje situacijoje e, ir galbūt lankščiai interpretuoti stabilumo paktą. Bet kaip bus su ne eurozonos šalimis? Ar čia yra diskriminacija, ar tai reiškia, kad tik eurozonos E, šalis patiria e, neproporcingą sprendi, spaudimą ir kokias priemonės e, komisija skirs ne eurozonos šalims, kad jos taip pat būtų suinteresuotos priimti prieglopšio prašytojus ir kad būtų galima suvaldyti tos didžiulius srautus. Ir paskutinis klausimas, pirmininkė, ar galėtumėte pasakyti, Ar komisija ketina paskelbti finansinių žmogiškųjų išteklių, kitokių išteklių paskirstimą e, tarp Eunaformet, Frontexo, Afrikos šalių įvairių operacijų? Ačiū, jūs e, kalbėjote du kartus ilgiau nei visi kiti. Ponas Koelio. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pateiktą informaciją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, būtent mes turime taikyti trumpalaikės priemonės, spręsti neatidėliotinai situacijai, bet reikalingi ir ilgalaikiai sprendimai. Ir Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Cecilija Vikstrom. Parlamente turbūt sunku suprasti, kad valstybės narės tiek daug kalba apie sienų saugumą, bet neužtikrina pakankamai personalo, kuris tikrintų ir registruotų atvykstančius pabėgėlius. Nepriimtina tai, kad valstybės narės kalba apie maksimalaus pabėgėlių skaičiaus prieimimą, bet gražinimo sprendimai įgyvendinami labai lietai ir valstybės narės vilkina sien, pasienio kontrolę, nors realiai perkelia dar tik 167 iš 98 tūkstančių pabėgėlių. Žinau, kad yra šalių, kur yra problemų su perkelimo metodų, bet yra ir šalių rodančių solidarumą. Pavyzdžiui, mūsų šalyje daug nevyriausybinio organizacijų um, organizuoja tokias prieimimo sistemas. Viskas yra parengta, e, bet e, pabėgėliai neatvyksta, jie nėra perkeliami į tas vietas. Taigi yra toks nusivylimų jausmas ir jausmas, kad e, Europa neveikia, ar europiniai sprendimai neveikia. Ir dar vienas klausimas apie karštosius taškus. Labai nedaug karštųjų taškų turi ESO pareigūnus. Ar trūksta ESO pareigūnų? Ir dar į Graikiją tarp 29 spalio ir 4 lapkričio atvyko 40 tūkstančių 000 žmonių, tai yra tūkstančiai žmonių kasdien. Kaip įmanoma registruoti ir patikrinti tokią, tokį žmonių srautą? Dar vienas klausimas. Bandomieji projektai greitesnių registravimo procedūrų yra dabar gyvendinami Graikijoje. Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie tai ir kiek žmonių mm, praeina tą paspartintą procedūrą kasdien. Uh, ir jau buvo kalbėta apie gražinimus. Komisija, kaip suprantu, teiks pasiūlymą dėl Frontexo įgaliojimų išplėtimo. Lauksime. Bet dabar redmisijos um, susitarimai yra labai svarbus įgyvendinant e, gražinimo sprendimus. Ar komisija numato kažkokius naujus redmisijos susitarimus tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių? Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Aleau, ECR frakcija. Ačiū, pirmininkė. Tarybos pareiškime paskutinėme sakoma, kad turi būti migrantams aiškiai paaiškinta, kad jie turi užsiregistruoti toje valstybėje narėje, į kurią atvyksta. Ir kad neturi teisės pasirinkti, kuri valstybė narė bus atsakinga už jų paraiškos um, nagrinėjimą. Bet ką tai reiškia praktiškai? Ką valstybės narės turi daryti, jeigu ar kai migrantai neusiregistruoja atvykimo valstybėje narėje? yra labai aktyvi antrinė migracija. Mm, migrantai vyksta į Vokietiją ir Skandinavijos šalis. Ar Švedija, pavyzdžiui, turėtų atsisakyti nagrinėti paraiškas tų asmenų, kurie atvyksta iš Danijos? Ar Suomija turėtų atsisakyti nagrinėti paraiškas dešimčių tūkstančių asmenų atvykstančių iš Švedijos? Dabar šios paraiškos yra nagrinėjamos uh, Ir tarsi beprasmiška migrantams sakyti, kad gal, yra tam tikros taisyklės, jeigu praktiškai jos yra netaikomos. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ačiū, ponė Bjork. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu trumpai pasisakyti, nes jau daug buvo pasakyta. Noriu tik pabrėžti tai, kas buvo pasakyta apie Graikiją finansiniai ištekliai, kitokie ištekliai jų trūksta, situacija labai įtempta ir nepakanka. Komisijai pasakyti skyrėme lėšų, bet realiai matome, kad e, žmonės ten serga ir badauja, taigi reikia kažką daryti. Ir dar dėl Frontexo Gauname pranešimus apie tai, kaip um, gelbėjamos žmonių gyvybės, mm, bet e, taip pat sakoma, kad iš principo Graikijos um, tarnybos realiai gelbėja migrantų gyvybės e, jūroje. Į karštosius taškus mes žiūrime pakankamai kritiškai, nes kyla daug klausimų dėl to, kaip jie veikia ir tikiuosi, kad komisijos atstovė atsakys ar labiau paaiškins, kaip um, veikia kažtieji taškai ir dar biudžetas ar finansavimas. Kur konkrečiai nueina visos šios lėšos? Komisija mm, skiria daug lėšų, tos lėšos skiriamos ir sienų kontroliai ir įvairiems atgrasomiesiems veiksmams, skiriamos lėšos trečiosiams šalims, bet e, kur konkrečiai tos lėšos nueina ir kiek lėšų yra skiriama integracijai. Kalbėjo nemažai parlamento narių iš Švedijos, kalbėjo apie Švedijos situaciją. Mes iš tikrųjų turime pakankamai išvystytas prieimimo sistemas ir mūsų šalis e, rodo, ar, rodo didžiulį solidarumą ir pasirengimą padėti pabėgėliams, tačiau mums taip pat reikalinga parama. Ir aišku, mums reikia turėti konkretų planą, kokios yra numatomos darbo vietos, kur bus apgyvendinti žmonės, ir taip toliau. Iš tikrųjų, nepakanka dabar priimti sprendimus dėl kažkokių laikinų e, apgyvendinimo priemonių. Reikia ilgalaikių sprendimų. Ir dar norėčiau paklausti, koks yra mūsų ryšys su jungtinių tautų agentūrų darbo. Dėkui, panie předsedající. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes laiko neturime daug, noriu tik keletą klausimų pateikti. Ir tie klausimai yra labai svarbus. Noriu paklausti, kodėl šioje medžiagoje kalbama tik apie Graikiją ir Italiją turime plačiau pažiūrėti į šį klausimą, kalbėti ir apie kitas šalis. Be to, jūsų pateikta informacija yra pasenusi ir neatspindi šio laikinės, dabartinės situacijos. Pagal nevyriausybinio organizacijų, kurios dirba Afganistane duomenys, 70 tūkstančių afganistaniečių per praėjusias tris savaitės išvyko į Europą. Kokia Europos reakcija į tai? ir ta situacija jaučiama e, pasienyje tarp Turkijos ir Graikijos. Nekalbėjote apie situaciją Švedijoje, Kroatijoje, Vengrijoje. Manau, kad komisija turėtų atnaujinti savo duomenis ir pateikti mum apžvalgą, kuri apimtų daugelį valstybių narių. Dabar ilgalaikis mechanizmas perskirstant pabėgėlius. Ar bus toksai mechanizmas? dabartinė sistema neveikia, jos neužtenka, ar turite planą ir jei taip, tai koks tas planas, kokie kiti žingsniai, kurių komisija imsis, siekdama užtikrinti, kad Vokietija ir Švedija pakeistų savo socialinės sistemos nuostatas taikomas pabėgėliams. Toliau, kokia situacija su Turkija. 25 tūkstančiai prekiautojų žmonėmis veikia Turkijoje, kada jais užsimsime. Toliau, saugios šalis, kodėl kai kurie Vokietijos teismai nepripažįsta Graikijos kaip saugios šalies ir kada mes pamatysime tą užbaigtą saugių šalių sąrašą, ar Pakistanas saugi šalis. Dabar kalbant apie bendrą prieglopščio sistemą, džiaugiuosi, kad jūs paminėjote tai, bet kodėl žmonės į tuos įvykių centrus nevyksta? Todėl, kad žino, jei per, kit, per, per, per kitur pateks Europos Sąjunga, tai turi didesnį šansą gauti prieglopščio. Dėkui dabar žodis poniai Žioliai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą į du klausimus. Aš praėjusius tris metus labai daug laiko praleidau Afganistane, Kabulę ir norėčiau gauti komisijos užtikrinimą, kad afganistaniečiai nebus gražinti atgal į Afganistaną, kad Afganistanas nebus laikomas saugia šalimi, kai afganistaniečiai atvyksta į Vokietiją ar, ar į Junktinę karalystę, jie gražinami į Kabulą čarteriniais skrydžiais ir mm, jam duodama labai nemažai, jam duodama labai mažai pinigų, bet jie nėra iš Kabulo, jie yra iš kitų Afganistano mm, vietų, kur nėra net galimybės nuvykti. Ir dažnai tokius žmonės 3 iš 4 pasamdo talibanas. Mes tiek laiko kariavome Afganistane ir ar visos tos mūsų pastangos dabar nueis veltui, leidžiant, kad afganistaniečius pasamdytų talibanas. Absurdiška situacija. Taip pat norėčiau gauti komisijos užtikrinimą, kad komisija nerekomenduos tarybai grįžti prie Dublino procedūros ir perskirstyti žmonės per Graikiją. Graikija negavo 2,5 milijardo eurų pagalbos, kurie buvo jai žadėti. Ir todėl per Graikiją e, siūsti pabėgėlius, prisidengiant Dublino reglamentų, tikrai yra netinkama. Ponas Jurek, dėkui, turėčiau du klausimus. Pirmiausia. Kodėl taip lietai kovojame, nėra jokios praktiškai pažangos, kovojant su nelegalia migracija ir priekyba žmonėmis. Yra jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija dėl Libijos teritorinių vandenų, bet kaip sakė kolega šiandien, atsidaro naujas kelias migrantų per Turkiją, per Juodąją jūrą. Nuo tada, kai Junkeris kreipėsi į Europos parlamentą, komisija ignoruoja 24 balandžio tarybos išvadas dėl nelegalios prekybos žmonėmis teritoriniuose e, vandenise ir uostuose. Ir ši tema dėrybose, naujausiose dėrybose, su Turkija nebuvo paliesta, bent jau taip sako žiniasklaida. Taip pat yra informacijos apie smurtą prieš krikščionis pabėgėlių stovyklose, migracijos keliuose, tas yra pastebima. Spauda apie tai rašo ir tai rodo, kad nėra užtikrinama tikėjimo laisvė. Ir geras to pavyzdys yra persekiojimas iraniečių, kurie priemė krikščionių tikėjimą. Negalime tylėti, nes tokie atvejai nėra vienetiniai. Taigi, mano klausimai yra apie kovą su, nelega, su, su priekiautojais žmonėmis ir e, kaip ruošiamės kovoti su tuo smurtu, kuris rodomas e, krikščionims. Dėkui, toliau suteiksiu žodį kolegiai Veržyje. Aš manau, kad mes nepakankamai atsižvelgiame į tai, kad keičiasi migracijos keliai, rengiantis valetos viršūnių susitikimui. Išgirdome informaciją, kad Libija, Italija laikomi dabar tais karštaisiais taškais, bet tai buvo pernai, o dabar situacija pasikeitė ir dabar visas spaudimas tenka Turkijai Graikijai. Turkija, aišku, čia turi suvaidinti savo vaidmenį ir ne tik situacija Sirijoje lemia tai, kas dabar vyksta Turkijoje. Norėčiau komisijos paaiškinimų šią linkmę. Toliau, kas būna su pabėgėliais, kai jie yra užregistruojami? Jei jie registruojami tose įvykių centruose, tai mm, jie kažko tikisi, bet yra pabėgėlių, kurie atsisako registruotis. Tai jei pabėgėliai registruojami tam įvykių centre ir kitur, ne įvykių centre, tai ar čia turime vienodą sistemą, ar čia galime kalbėti apie skirtingus reikalavimus ir taip pat kalbama apie tas saugia šalis, nesaugia šalis, apie ekonominius migrantus, norėčiau čia daugiau informacijos, finansavimo aspektai. Frontexas, migracijos ir integracijos fondas, vidaus saugumo fondas, visiškai nebeaišku, koks finansavimas, iš kur gaunamas ir čia galiu pateikti e, skaičių, kurie rodo, kad vis dar žmonės kesta viduržėme jūroje. Gerbiama komisijos atstovė, jūs kalbėjote apie pažeidimo procedūras ir norėčiau daugiau informacijos apie tai. Dėkui ir paskutinis e, klausėjas, ponas Voits. Dėkui pirmininkė. Vis dar kyla nemažai klausimų. Negalime skūstis, kad komisija ar taryba neaktyvios, bet nors ir buvo daug viršūnių susitikimų, rezultatų nelabai matome. Minėjote, kad reikia geresnės informacijos klaidos, minėjote, kad visi prieglopšio prašytojai turi registruotis. O kaip dėl tų kelių e, pabėgėlių maršrutų, kaip informuosite tos pabėgėlius, ar ten dalinsite lankstinukus tose keliuose, e, kuriuose pabėgėliai, per kuriuos pabėgėliai plūsta į Europos Sąjungą. Dabar dėl perskirstimo priemonių. buvo sutarta, kad bus e, perskirstyta 160 tūkstančių pabėgėlių, bet tik tai 429 kol kas yra perskirstyti. Tai kodėl tas skaičius toks mažas? Žinome, kad Vokietijoje vien 800 tūkstančių pabėgėlių dabar yra ir girdime pačių įvairiausių skaičių, Mm, galbūt net milijonas pabėgėlių jau yra Europos Sąjungoje. Tai kiek iš tiesų tų pabėgėlių dabar yra patekę Europos Sąjungą? Suprantu, kad dalis jų nėra įregistruoti. Ir norėčiau paklausti, kas būna su tais pabėgėliais, kurie atsisako registruotis. Jei jūs norite plačiau skleisti informaciją, kad visi pabėgėliai privalo registruotis, tai turite taip pat ir pasakyti, kaip bus baudžiami tie, kurie neregi atsisakys registruotis. Aš turėčiau klausimą. Per praėjusi susitikimą, kur buvo svarstomi Balkanų klausimai, buvo kalbama apie šimtas, šimtą tūkstančių vietų migrantam, tai 50 tūkstančių Graikijoje, o kur 50 tūkstančių, kur kiti 50 tūkstančių bus. Dėkui. Man labai svarbu išgirsti jūsų komentarus, bet turėtume suplanuoti daugiau susitikimų, kad šias temas galėtume giliau apsvarstyti, nes dabar turiu tik 10 minučių atsakyti į jūsų klausimus Aš tą padarysiu ir po to suteiksiu žodį kolegai, kuris apsilankė daugelie įvykių centrų. Mes dabar labai sudėtingoje situacijoje ir ta krizė yra viena baisiausių mūsų ištikusių kada nors krizių. Vidaus reikalų ministrai, valstybių ir vyriausybių vadovai labai dažnai susitikinėja. Tai yra labai svarbu, nes mes galime tada gauti tą labai svarbu politinį signalą iš mūsų vadovų ir galime geriau suprasti, kas vyksta. Jūs sakėte, kad yra tiek daug įvairių duomenų ir mes visus tos duomenys bandome uh, išanalizuoti taip, kad žinotume, kokia situacija yra uh, e, realių laikų ir kad galėtume realių laikų reaguoti į tą situaciją. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad tie priimti politiniai sprendimai suteikia mums įgaliojimus dirbti vietose. Ir tas darbas nėra lengvas situacija, yra sudėtinga, krizės priežastis yra iš dalies vidinės, iš dalies išorinės, nuo mūsų ne viskas priklauso ir mm, turime pasinaudoti tomis politinėmis gairiamis, kurias mums nubrėžia vadovai, dirbti vietose ir numatyti darbus į priekį. Ir tie darbai vyksta pagal migracijos darbo tvarkę. Kai kalbame apie migrantų perkelimą, kas yra labai svarbu, neužmirštame kitų svarbių migracijos darbo tvarkės punktų, kurie apima ir teisės aktų svarstymą bei Dublino reglamento peržiūrą, bendros Europos prieglopščio sistemos tobulinimą, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Jums gali atrodyti, kad, kad tos visos priemonės yra panašios, bet realiai jos yra labai konkrečios. Ir dabar jos yra visiškai kitokios negu kad buvo anksčiau. Labai svarbu tą suprasti. Dabar keletą žodžių apie gražinimo politiką. Gražinimo direktyva turi būti įgyvendinta ir puikiai žinote, kad mes dabar vykdome pažeidimų procedūras, bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume, kad jos tą gražinimo direktyvą įgyvendintų. Gražinimo veiksmų planas irgi yra vykdomas. Ir čia nuo to plano priklauso, kiek žmonių bus gražinta. Tai yra glaudžiai e, susiję su readmisijos susitarimais ir bendradarbiavimu su tomis šalimis pirmiausia siekiant savanoriško grįžimo, o jei niekaip kitaip neišeina, tai tada ir privalomo mm, gražinimo. Ir čia aišku, kad vyksta dialogas su trečiosiomis šalimis ir informaciją apie tai galite rasti vakar vykusio vidaus reikalų ministrų susitikimo išvadose vyksta aukšto lygio susitikimai su tokiomis šalimis kaip Afganistanas, Marokas, Alžyras, Tunisas, Pakistanas. Mes e, siekiame, kad readmisijos ir gražinimo e, elementai taptų svarbia šio dialogo dalimi dėl pinigų. Ką galėčiau pasakyti, galiu tik pakartoti, kad mes nežinom, kur lėšos eina. Yra nacionalinės programos, kurios numato, kaip skirtingos valstybės narės panaudoja lėšas ir tas yra numatyta ir ateinantiems metams, kalbant apie skubų finansavimą. Sakiau, kad jis yra svarbus, kai imamės skubių priemonių, kaip skatinsime valstybės narės dalyvauti patikos fonduose, tarp jų ir Afrikoje mm, skirtame fonde, kai valstybės narės galės m, mm, konkrečiai pamatyti, kaip su Afrikos partneriais galima įgyvendinti konkrečius projektus, tai jos labiausiai ir bus suinteresuotos e, prisidėti finansiškai, nes jos matys konkrečius tų projektų rezultatus. Ir tikimės, kad finansiškai parems tuos fondus. Vienas iš gerbiamų narių minėjo, kad komisijos dokumente pasenusi informacija, tai yra 14 spalio komunikatas. Aišku, kad duomenys kiekvieną dieną keičiasi. Ir aš mm, pradžioje sakiau, kad jei dabar suteikčiau informaciją apie perskirstimą, tai 105 žmonės iš Italijos yra perkelti į Suomiją, Švediją, Prancūziją ir Ispaniją. Galiu konkrečius skaičius pateikti, o iš Graikijos 30 žmonių buvo perkelta į Luksemburgą. O kalbant apie konkrečius kitus skaičius, agentūrų, darbuotojų dalyvavimą ir taip toliau, visus šios skaičius mes turime. Kai kurie iš jūsų uh, Turbūt prisimenate, kad buvo pirmieji bandomieji e, projektai perskirstant pabėgėlius. Malta buvo tarptų šalių, kurios dalyvavo tokiame projekte, bet tada dar nebuvome šioje krizėje. Ir turbūt prisimenate, kaip sunku buvo tuos pirmus bandomosius projektus vykdyti ne tik todėl, kad valstybės narės nerodė solidarumo, bet todėl, kad kilo ir įgyvendinimo problemų, nes kadangi e, nebuvo tokios migrantų krizės, dalis migrantų nenorėjo vykti į tas šalis, į kurias jie buvo nukreipti. Bet dabar, esant tokiai kriziniai situacijai, labai svarbu e, rodyti solidarumą Ir iš tiesų tas yra labai svarbu. Mm. Ir tas perskirstimas, migrantų perkelimas yra vykdomas. Aišku, kad šiame pradinėme etape negalime tikėtis, kad pilnai viską, ką numatėme, atliksime. Kaip jau minėjau, turime remtis tą pradinę įgytą patirtimi, kad dirbtume geriau, efektyviau ir pirmininkė, aš labai norėčiau, kad mano kolega, kuris lankėsi e, vietoje, galėtų dabar pasidalinti savo patirtimi, jis dirba teisės e, padalinyje, jisai buvo Graikijoje ir dalyvavo uh, tame e, pirmame e, įvykių centro hotspot kūrimo e, etape. Taigi jis galės atsakyti į kai kuriuos klausimus ir tiesiog pasakys tą, ką matė vietoje. Atsiprašau, ponė, norėčiau dar paklausti. Dėkuoju, aš esu teisės reikalų, atsakingi už teisės reikalus e, generalinėme vidaus reikalų e, direktorate. Ir aš pateiksiu tam tikrą informaciją dėl Graikijos, dėl pabėgėlių paskirstimo sistemų. Ir taip pat speciali pasiuntinių komanda yra nusiusta į Italiją. Graikija vienas iš didelių skirtumų nuo kitų valstybių yra tai, kad Graikija patiria didžiulius finansinius sunkumus. Jie negali iš anksto gauti pinigų, kad galėtų padengti betarpiškas skubės išlaidas. Čia reikia kalbėti apie bendrąją, bendrą atsakomybę. Galėčiau daugiau apie Graikiją kalbėti. Graikija daug laiko užtruko, kad galėtų sukurti atitinkamas valdymo struktūras, kad galėtų gauti pinigus. Dabar tos struktūros jau yra su, sukurtos, pinigai yra, jau yra iš ankstiniai mokėjimai atlikti į bendrą sąskaitą, kuri priklauso tiek komisijai, tiek Graikijai. 33 milijonai eurų jau laukia Graikijai, kad Graika, Graikija galėtų jas galima greičiau panaudoti. Ir panašu, kad problemos bus išspręstos, nors galbūt ir kiek pavėluotai. Dėl karštųjų taškų veikimo keletą kartų juose lankiausi. Čia reikėtų du dalykus paminėti. Viena funkcija yra registravimo funkcija, tai yra e, tapatybės nustatymas, e, piršto atspauduojimas iš trečiųjų pilių šaliečių, o antra funkcija yra apgyvendinimas pabėgėlių. Graikijoje padėtis yra tokia, kad yra šiuo metu vienas karštasis taškas Lesbo saloje, jis yra beveik visas pilnas ir dar yra keturi karštieji taškai Graikijos Turkijos e, pasienyje. Graikijos, e, Graikijai skirta galutinė data yra lakryčio pabaigoje. Trūksta e, tinkamo apgyvendinimo Graikijoje, ir tai yra susijęs su geografinėmis algimis. Joks trečios šalies pilietis, kuris atvyksta į Lesbo salą, negali išvykti iš tos salos, jeigu jis nėra registruotas pagal visus reikalavimus. Ir Graikijos pasienio kontrolės pareigūnai ir Frontexo pareigūnai kontroliuoja sienas laivais. Ačiū. Pone Intrė, mes turėsime specialiai šiam klausimui skirtą posėdį ir galėsime aptarti. Atsiprašau, bet mes neturime pakankamai laikamo šiandien. Dėkoju už tai, kad jūs dalyvavote mūsų posėdėje. Gerbiami kolegos, dabar periname prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra susitarimo su Švedija dėl jos dalyv... Šveicarijos su jos dalyvavimu e, pabėgėlių klausimų e, biuro darbe. Šveicarija dalyvauja nuo 10 gruodžio mūsų darbose ir pasikeitėme e, klausimais ir jau turime ponę Metsolą, e, pranešėją, jinai pas, pakalbės e, apie tuos darbus. Rol, kručiali, feintithol. Ačiū pirmininkė. Taip, mes vai, e, stebime ES prieglapšio politiką ir manau, kad mes turėtume stiprinti e, šį ryšį, šio, šio, šio biuro darbą. Kolari il-qafas il-limiti u l-mod. Ir ES 49 straipsnis e, e, užtikrina konkrečias nuostatas. Šveicarija, Lichtensteinas turėtų, bu, turėtų dalyvauti šio biuro veikloje. Šių šalių dalyvavimas suteiks papildomų naudingų aspektų Tai susiję su duomenų kaupimu, su testinumu tarp šių e, valstybių ir Europos prieglopščio paramos biuro. Buvo sudaryti sutrimai su Norvegija ir Lichtenšteinu ir Libe komitetas jau balsavo dėl Islandijos Susitarimas turėtų būti pasirašytas prieš jį patvirtinant e, plenarinėje sesijoje. Šiame komitete taip pat atidėtas balsavimas dėl Šveicarijos, dėl referendumo, kuris vyko praėjusiais metais. Šveicarija yra susijusi su Dublino procesu, Dublino sistema ir yra visa teisė dalyvė. Sustarimai tarp Šveicarijos ir ES suteiks papildomos naudos Europos prieglušio paramos biurui. Šveicarija savanoriškai dalyvaus ES programuose. Ir tie, asmenys e, prieglapšio praštai bus persisti ir kitas šalis. 1500 snin u li qatt ma rajna bħala. U anki. Šią problemą reikėtų nagrinėti žvelgiant į migracijos perspektyvas. Šie metai skiriasi nuo praėjusių metų dėl migracijos krizės, kuri vyksta iki šiol. Iki dabar Šveicarija dalyvavo neoficialiai, tačiau dabar sprendžiame tos klausimus, kurie nėra išspręsti teisinės prasme. Kai mūsų dalyvavimas bus formalizuotas, Šveicarijos e, dalyvavimas Europos prieglūšio paramos biure bus formalizuotas, mes galėsime suteikti konkretesnės pagalbos. Šveicarija galės dalyvauti kritiniuose taškuose ir tai leis geriau suderinti ES e, prieglopščio sistemą. E, aš tikiuosi, kad įvairios skirtingos politinės frakcijos patvirtins e, numatytą kelią. E, tai yra, kad Šveicarija dalyvaus Europos prieglaušio paramos biuro darbe. Aš laukiu komentarų. Ačiū. Dėkui dabar, ponė. Šešėlinė pranešėja kalbės. Ponė Gijom. Dėrybos e, vyksta su Šveicarija dėl Šveicarijos dalyvavimo Europos reikalų paramos biure. Reikia priminti, kad šis dosie rodo tam tikrus neiškumus, nuomonių išsiskirimą e, nuo 2014 metų vidurio. Kol kas mes neturime iškios ir tikslios vizijos dėl vykusio referendumo. Susitarimai buvo kol kas sustabdyti dėl nepakankamų sprendimų laisvo e, asmenų judėjimo srityje. Apie šimtas tūkstančių Šveicarijos piliečių pasirašė, pasirašė dokumentą, kur, kuriuo siekiama išeiti šios sudėtingos situacijos ir padėti Europos Sąjungoje. Vis dar trūksta teisinio iškumo, ši padėtis nėra, nėra patenkinama. Reikėtų teikti pirminybę tokiam požiūriui, kuris remtųsi pragmatiniais sprendimais ir Šveicarija sutiko savanoriško pagrindų dalyvauti e, apgyvendinimo ir e, pabėgėlių perskirstimo programuose. Nes ant formalizuoto pagrindo, kad Šveicarija galėtų dalyvauti Europos prieglošio formos veikloje, e, tai sukelia sunkumų, sprendžiant humanitarinę krizę susijusią su pabėgėliais. Tai neturėtų būti tuščias išraštas čekis, e, reikia konkrečių veiksmų, budrumo ir reikia reaguoti į, į bet kokią situaciją, kurie netitinka ES vertybių. Ačiū. Ačiū, aš norėčiau panašiai kalbėti, kaip ir anksčiau kalbėjusi, e, kalba ponia Veržyje. Manau, kad informacijos platinimas būtų naudingas, kad mes daugiau žinotumėm apie tai kaip šešėliniai pranešėjai. Šis dos, dosie buvo sustabdytas dėl referendumo. Aš pritariu tai nuomonėj, kuri buvo išsakyta. Šveicarija dalyvauja Dublino procese Ir dabar, dar nesant e, tyrimų poveikio, poveikio vertinimo, kokį poveikį turės referendumas. Ir man kyla daug klausimų. Mes turime laikytis pragmatiškos pozicijos prieglopščio klausimais bet mums tikrai reikėtų daugiau informacijos, kad mes galėtumėm žinoti, kokiu žingsniu imtis atsakingi asmenys ir koks poveikis, kokį poveikį turės referendumas. So, thank you, Chairman. Um, I think we should... Ačiū, pirmininkė. Mes tikrai neturėtume kritikuoti Šveicarijos. Mes žinome, kad Šveicarija nusprendė taikyti nemažai nuostatų iš ES reglamento. Tai yra Šveicarijos ir ES susitarimo dalis. Ir iš tikrųjų mm, labai teigiamų dalykų buvo pastaraisiais metais. Ir nors Šveicarija ne ES narė, ji yra labai naudinga ES įvairiais požiūriais E, ir per ilgą laikotarpį. Taigi su, nuo kritikos reikėtų susilaikyti. Ir norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponė Metsola ką tik. Bendradarbiavimas yra labai svarbus, ypač dalyvaujant ESO, nes ESO yra viena tų agentūrų, kuri, man atrodo, tikrai labai sėkmingai dirba dabartinėme krizės kontekste. Ir man atrodo, kad uh, labai svarbu. Mm, svarbu šis bendradarbiavimas. Šveicarija jau dabar dalyvauja e, Dublino reglamente, o galiausiai mes visi suinteresuoti, kad šis reglamentas būtų tinkamai gyvendinamas. Taigi mūsų frakcija visiškai pritarė pozityviam požiūriui šio klausimo. Ačiū, ponė Vikstriam. Ačiū pirmininkė. Ko gero pirmą kartą kalbu švediškai šiame komitete, bent jau šiemet. Bet padėtis mūsų šalyje yra tokia rimta, kad e, galbūt e, gimtosios kalbos naudojimas tai akcentuos. Kalbame apie Šveicariją ir jos dalyvavimą šioje programoje. Iš tikrųjų, tai yra Šveicarijos ir ES bendradarbiavimo dalis ir mes turime laikytis palankaus požiūrio. Tai, kad Šveicarija gali teikti paramą ESO, mes, mūsų frakcija, pritarė poniai Metsolai. Bendradarbiavimas yra visada svarbus, o dabar šiais sudėtingais laikais tai tikrai mes visi suinteresuoti šio bendradarbiavimu. Taigi mes taip pat palankiai vertiname Šveicarijos dalyvavimą. Mums atrodo svarbi dialogo galimybė. Tai tikrai labai teigiami postumiai ir mes norėtume kuo glaudesnio bendradarbiavimo migracijos srityje. Tokia yra mūsų frakcijos pozicija - daugiau, o ne mažiau bendradarbiavimo. Nes dabar bendradarbiavimas ES tikrai nėra geriausios padėties. Pone Metsola, tik dvi minutės, prašom. Ačiū, aš norėčiau padėkoti visiems pasisakusiems, taip pat ačiū šešėlinėms pranešėjams, kurie dirbo kartu su manim. Mes visi dirbome ir ankstesnėje kadencijoje, taigi ačiū visiems už kantrybę. Ir dar norėčiau patikslinti, kai ką norėčiau pasakyti poniai Veržė, kad mes visiems šešėliniams pranešėjams nusintėme mūsų politinės frakcijos poziciją ir laukiame reakcijos, teigiamos arba neigiamos. Bet aš pasižymėjau tai, kad um, jūs pasisakote už geresnį bendradarbiavimą tarp pranešėjų ir šešėlinių uh, pranešėjų. Tenas toliau kolegos turėtume mm, kalbėti apie baudžiamąją, baudžiamosios teisės aspektus, kurie susiję su nekaltumo prezumcijos stiprinimu ir teisės dalyvauti savo e, baudžiamame procese stiprinimu. Čia turime galvoje paskutinę direktyvą skirtą baudžiamajai teisiai Europos Sąjungoje susijusią su teisė tylėti, neinkriminuoti savęs baudžiamajame procese. Vyko penki trilogai, koreperas ketvirtą lapkričio priemė sprendimą ir apie tai kalbėsime šiandien po pietų mūsų posėdėje, o dabar sutiksiu žodį Natalijai Grisbek, kuri e, pristatys e, situaciją, pristatys, kas vyksta trilogose ir dabar žodis poniai Grisbek. Dėkui, ponė pirmininkė. iš tiesų darbai vyko ilgai ir galiausia mums pavyko susitarti dėl busimos direktyvos, dėl nekaltumo prezumcijos per penktąjį trilogą. Prieš keletą savaičių Strasbūrė mums pavyko to rezultato pasiekti, o ketvirtą lapkričio koreperas patvirtino tą susitarimą. Trumpai pristatysiu E, kaip vyko tie trilogai 13 metų lapkritį. E, komisija paskelbė mm, savo pasiūlymą dėl e, kelių teisės aktų, kurie apėmė ir nekaltumo prezumciją. Toliau taryba patvirtino bendrąjį požiūrį, o 15 metų kovą mūsų komitetas patvirtino savo poziciją. Trilogai prasidėjo pakankamai greitai, balandį, gegužę ir liepą vyko uh, pirmieji trys trilogai, pirmininkaujant Latvijai, po to Luksemburgui, darbas vyko sparčiai, e, buvo kalbama apie e, nekaltumo prezumcijos apibriešti, taikymo sritį ir tai, kad e, įrodymų našta tenka tiem, kas pateikė kaltinimą. E, čia per trilogus nemažai dalykų, dėl kurių mes diskutavome, tarp jų teisė tylėti, galimybė vykti procesui nedalyvaujant kaltinamajam. Ketvirtasis trilogas vyko rugsėjį Noriu padėkoti taip pat ir visiems šešėliniams pranešėjams už jų darbą, už jų indėlį. Ir mm, galiausias mūsų pasiūlymas siekiant susitarti būtent mm, apėmė tris e, aspektus, kad būtų išbrauktas e, penktos straipsnio antroji, antrasis paragrafas. E, taip pat trečiasis straipsnis ir, ir kankinimų aspektas ir taip pat garsusis ketvirtasis straipsnis buvo svarstomas per tą ketvirtąjį trilogą ir mums pavyko susitarti. Taigi, dėl ko mums pavyko susitarti? Dėl taikymo srities antrasis straipsnis E, laiko prasme buvo kalbama apie e, taikymo sritį, dėl to mums pavyko susitarti, direktyva nebus e, taikoma juridiniams asmenims. Ir taip pat bus taikoma tik tai tokiame baudžiamame procese, kokio mes norėjome. Toliau kalbant apie mm, kaltumo įrodinėjimą, čia mes mm, siekiame, kad aiškiau būtų mm, apibriešta apibrieštis. Ir taip pat mums pavyko pasiekti, kad būtų įtraukta konstatuojamoji dalis skirta medijai. dėl įtariamo asmens. Čia parlamentui pavyko pasiekti, kad naujas straipsnis būtų įtrauktas, e, reikalaujant, kad tas asmuo, įtariamasis asmuo nebūtų pateikiamas, pristatomas visuomeniai mm, taip, kad Mm, iškart jį būtų galima apkaltinti, pavyzdžiui, kad įtariamojo negalima viešai rodyti su antrankiais ir panašiai. Taip pat kalbant apie išteisinimą, mums pavyko mm, susitarti dėl penktos straipsnio antros dalies, šeštas ir septintas straipsniai dėl teisės mm, neteikti įrodym, įro, parodymų prieš save tai mums pavyko susitarti dėl galimybės, kad įtariamasis neinkriminuotų savęs. Bet čia nepasiekėme visko, ko norėjome. Toliau dėl prievartos priemonių naudojimo. Čia pasiekėme to, ko norėjome kalbant apie įtariamojo bendradarbiavimą. Čia mums pavyko pasiekti, kad būtų užtikrinta teisė įtariamojo asmens tylėti. Ir pavyko išbraukti pastraipą, kuri leido teismui įtariamojo tylėjimą traktuoti kaip panaudoti prieš įtariamąjį. Kalbant apie galimybę apskūsti, ginti savo teisę teisinėmis priemonėmis, e, turint galvoje nacionalinės nuostatas dėl įrodymų priimtinumo, mums pavyko čia pasiekti nemažai, bet ne visko, ko norėjome. Ir e, užtikrinome, kad labai gera konstatuojamoji dalis dėl kankinimų būtų įtraukta. Čia rėmėmės e, žmogaus teisų teismo nuostatomis. 11 straipsnėje mums pavyko išbraukti terminą available, 11 bis straipsnis, naujas straipsnis dėl komisijos ataskaitos apie direktyvos įgyvendinimą ir 13 straipsnis dėl direktyvos įsigaliojimo čia mums pavyko pasiekti, kad 24 mėnesių laikotarpis būtų numatytas. Noriu pasakyti, kad nors mes turime teisės aktus, kurie garantuoja nekaltumo prezumciją, tai dėja jinai ES gan dažnai yra pažeidžiama. Ir kalbant apie šią direktyvą, džiaugiuosi, kad dėl jos yra susitarta ir kad iš tiesų tai leis mums prisidėti prie geresnio žmogaus teisų užtikrinimo Europos Sąjungoje. Ir norėčiau dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais glaudžiai dirbome, Kinga Virgit, Lora Jandenis ir Kazimir, tie e, žmonės, kurie labai padėjo šiame darbe, dėkoju Latvijai, buvusiai pirmininkiai, dėkoju dabar pirmininkaujančiam Luksemburgui už kantrybę, už ištvermę ir noriu padėkoti taip pat Europos komisijai už irgi aktyvų dalyvavimą šiame kolektyvinėme darbe. Dėkui. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį dviem kolegom, ponia Gal ir ponui Lopės Aguilar. Kiekvienas turite tik vieną minutę, nes po to vyks bendras mūsų ir peticijų komiteto posėdis. Ačiū, norėčiau pasveikinti Natalį Grisbek ir noriu pasakyti, kad e, mes turėjome pranešėją, kuri tikrai labai entuziastingai žiūrėjo į savo darbą ir puikiai jį atliko. Vyko labai sudėtingos diskusijos ir manau, kad tekstas yra tinkamai suderintas ir išdėstantis e, pagrindinės parlamento pozicijos nuostatas ir iš tikrųjų laikomasi nekaltumo prezumcijos e, principo. Ir aš manau, kad tai yra gerai parengtas tekstas ir tik mūsų pranešėjos dėka. Ponas Lopes Agilė. Ačiū pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponė Rizbek už jos atliktą darbą. Aš labai atidžiai klausiausi jos. Ypač man svarbus tas straipsnis, kuris yra susijęs su sprendimo primimu in absentie. Aš norėčiau paklausti, koks yra kompromiso turinys, kompromiso, kuris buvo pasiektas trilogo metu, dėl, kompromisas dėl skirtingų nuomonių tarp valstybių narių dėl būtent to sprendimo, kuris primamas in absentie. Ačiū. Aš girdėjau nuorodą, bet girdėjau nuorodą į penktą straipsnį, bet aš norėčiau tiksliai žinoti, koks buvo pasiektas kompromisas. Ačiū. Ačiū, ponia Graja. Kitas straip, kitas klausimas, kurį svarstysime kartu su peticijų komitetu. Uh, oui. Uh, Pirmkė, ar dabar norėtumėte atsakyti pateiktą klausimą ar vėliau? Kaip jūs norite? Dvi minutės, prašau. Merci, euh, donc, euh, dėkoju. Dėkui Kinga Gal ir Lopės Aguilar už komentarus. Pabandysiu greitai atsakyti. Jūs norėjote e, paaiškinimų dėl aštuntos straipsnio. Tai yra aštuntas, ne penktas straipsnis, kai primamas sprendimas įtariamajam nedalyvaujant. Labai sunku buvo dėrėtis dėl to straipsnio, turint galvoje tarybos poziciją ir kas mums pavyko kad sprendimas priimtas in absencija būtų įmanomas tik tai sąlygomis mm, leidžiant tą sprendimą apskūsti, kad asmuo būtų informuojamas apie sprendimo turinį ir kad įtariamasis iš tiesų kad, kad būtų užtikrinama, kad valstybės narės iš tiesų numatytų priemonės, kad tas įtariamasis asmuo tikrai būtų informuojamas mm, apie sprendimą. Ir kad tas uh, įtariamasis galėtų gauti advokatą. Uh, bet kuriuo atveju. Tai tokios yra sąlygos, kada galima primti sprendimą ir absenciją. O jei pabėga įtariamasis, yra, yra uh, kaip ir du pobūdžiai tos galimybės, tai kai įtariamasis pabėga ir tada negali būti informuotas, arba